Uh, Labą dieną. Kitas klausimas mūsų darbo tvarkėje. Komisijos pareiškimas dėl sudarintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse. Ir aš suteiksiu žodį iš karto komisijos nariai poniai Kretu. Prašau.